Labas rytas, kolegos. Mūsų kolega Edvardas Makmilanas Skotas norėjo pradėti šį posėdį, tačiau dėl e, eismo sutrikimų kartu su Paulu Makartniu jis e, vyksta pas mus. Taigi po penkių ar dešimties minučių mūsų kolega Makmilanas Skotas atvyks, tačiau jis paprašė mūsų pradėti šį posėdį be jo čia buvo jo mintis pakviesti poną e, Sarą Makartnį ir poną Pačiaurį, kuris čia jau yra. Taigi, pradedame klausimus dėl klimato kaitos ir maisto tiekimo saugumo. Labai įdomi tema. Žinome, kitą savaitę visas pasaulis žvelgs į Kopenhagą. todėl mūsų posėdis yra pačiu laiku ir jis yra labai svarbus. Ko reikia Kopenhagoje? Susitarti dėl pasaulinio saistančio susitarimo. Neturime menkinti savo lūkesčių, turime siekti tokio sustarimo. Ir žinoma, kad mes lenkniaujame su laiku ir turime būti pasiryžę imtis to rimtai. Europa ėmėsi vadovaujančio vaidmens, mes pateikėme patį didžiausią e, pasiūlymą ir mūsų klimato kaitos paketas dėl e, CO2 saugojimo, emisijų sumažinimo iš automobilių ir lėktuvų ir e, pastangų dalyjomis neseniai patvirtintas taryboje ir parlamente ir tai yra žymus indėlis bei signalas pasauliui, kad ES prisima, rimtai prisima savo atsakomybę. Praėjusią savaitę Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl klimato konferencijos absoliučia dauguma. Norime pasakyti, kad išsivyšusios šalis kolektyviai turėtų sumažinti CO2 emisijas nuo 25 iki 40 procentų iki 20 metų, o besivystančios šalis turėtų sumažinti emisijų didėjimą 15-30 procentų mažiau to įprastinio lygio. Ką tai reiškia besivystančioms šalims? ES demonstruoja solidarumą su besvystančiamis šalimis. Kolektyvius ES indėlis besvystančiam pasauliui siekiant padėti pristaikyti prie klimato kaitos iki 20 metų turėtų sudaryti ne mažiau kaip 30 milijardų eurų. Tai yra 5-7 milijardai eurų per metus. E, kaip pradinis finansavimas yra numatytas. O po to kiekvienais metais vis didesnė suma. Tai yra pasitikėjimo ir mūsų patikimumo reikalas. Europos Sąjunga jau pradėjo daryti savo namų darbus, turime tai atminti ir Europos Sąjunga įvykdys Kyoto tikslus e, su didelė marža. 9 procentų marža. Ponas ir ponai, dabar tarptautiniai bendruomeniai pats laikas prisimti savo atsakomybę ir dirbti kartu su mumis, ieškant bendro sprendimo. Žinome, kad jungtinės, jungtinių valstybių administracija mūsų nuomonę negali slėptis už kongreso nugaros labai gerai, kad prezidentas Obama pareiškė asmeninius įsipareigojimus e, dėl klimato kaitos ir aš norėčiau pabrėžti, kad Kinija taip pat pademonstravo savo įsipareigojimus sumažinti energijos panaudojimo intensyvumą 20 procentų, o Brazilija, Indija, Indija, Pietų Afrika, tai yra svarbiausia grupė klimato kaitos konvencijoje siūlo alternatyvų tekstą tam, kurį parengė Danijos vyriausybė. Tai yra gera žinia, nes ta pagrindinis tekstas susilaukė G20, G75 pritarimo ir tai yra aiškus e, įsipareigojimas rimtai diskutuoti šio klausimo. Kolegos, norėčiau paminėti dar vieną svarbų klausimą. Tai yra tikros Europos energetikos politikos poreikiai. Kai kam Europos Sąjungoje energetikos politika reiškia kovą su klimato kaita. Tai yra gerai, tačiau kitiems tai yra energijos tiekimo saugumas, nes to šalis nesijaučia saugios. Tačiau mūsų energetikos politika apima abu aspektus. Be energetikos tiekimo saugumo ir visapimančios energetikos politikos negalime spręsti klimato kaitos klausimų. Todėl turime pagalvoti apie Europos energetikos bendrijos sukūrimą. Turimo mums reikia solidarumo perkant ir vartojant energetikos šaltinius, mums reikia finansų išteklių ir finansinių priemonių, kuriant 21 amžiaus energetikos infrastruktūrą. Taip pat reikia ieškoti naujų energetikos šaltinių, e, didinti energetikos panaudojimą efektyvumą ir taip toliau. Ne viena valstybė narė negali sauliaisti to nedaryti. Ir ne viena valstybė narė negali sauliaisti to daryti viena. Viską galima padaryti tik tai kartu e, investuojant e, Europoje per ilgą laikotarpį. Atminkime, kad Lisabonos sutartyje yra paminėtas labai svarbus aspektas, tai yra solidarumas energetikos tiekimo ir energetikos politikos srityje. Solidarumas reiškia bendryje, kuriant saugę ir mažai emisijų, emisijų išmetančią energetiką. Ponios ir ponai, ES bus pozityvus veikėjas pasaulyje ir, kaip Lagoras sakė anksčiau, turime sustaikyti su planeta. Tačiau ką mes galime padaryti kaip asmenys, individai. Esu įstikinęs, kad tam, kad kovotume su klimato kaita, turime pakeisti savo įprūčius. Pradant namais, kuriais, kuriuose gyvename, automobilių, fabrikų, kurios statome ir kasdieninių namų apyvokos daiktų. Paprasti dalykai, tokie kaip veiksmingesni energetikos panaudojimo įrankiai ar gera izolacija. Viso to reikia, kitaip nepasieksime tų ambicingų tikslų. Vienas iš įpročių, kurį turime pakeisti, taip pat yra tai, kaip valgome. Ne visi nori būti vegetarais. Mano sesuo yra vegetarė jau pastarosius dešimt metų. Aš nesu, atsiprašau. Tačiau visi gali atsisakyti valgyti mėsą nors vieną dieną per savaitę. Tai yra labai gera mintis, kurią propaguoja Polas Makartinis, kuris čia atvyks po kelių minučių. Mažiau mėsos, mažiau šilumos. Galbūt ne kasdien būna tokia diena kaip šiandien Europos parlamente, tačiau turiu pasakyti, kad šiandien daugiau kaip pusė patiekalų e, parlamente yra be mėsos. Nežinau, ar visiems patinka tokia žinia, tačiau informuoju Jūs, kad žinotumėte. Kampanija e, dėl pirmadienio be mėsos reiš, leidžia žmonės padaryti reikšmingą pokytį, nes mėsos perteklinė produkcija turi didelį poveikį klimato kaitai. Turime imtis veiksmų pasauliniu mastu, tačiau negalime ignoruoti to, ką darome namuose, ką darome vietoje, negalime pamiršti savo įpročių. E, priminsiu e, žymę bitlų dainą, kai jie sako, štai teka saulė. Tikėkime, kad tai galėsime pasakyti ir po kelių metų. Aš e, jaučiu, kad ledas pamažu tirpsta. Turime išlaikyti tas ilgas e, šaltas žiemas. Štai teka saulė ir turime užtikrinti, kad viskas bus gerai. Taigi, ko geriausios kloties mūsų planetai. Ačiū kolegos. Indeed, Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė. Labai ačiū Jums. Gerbiamas Edvardas Macmillansas Skotas. Biuras jį pasiūlė kolegos vicepirmininko vietą. Taigi jūsų pasiūlymas buvo puikus pasiūlymas pasikviesti Europos parlamentą Paulą Makartnį, kuris e, ir taip pat jungtinių tautų atstovą atsakingą už klimato kaitos klausimus. Labai smagu, kad e, jūs taip nusprendėte. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad aš vėluoju klausimą, kurį pats organizuoju. Sveikinu visus čia atvykus. Ir aš norėjau pasakyti, kad vėlavau dėl to, kad užstrigome pakeliu iš oro uosto kartu su Polu. Kita savaitė prasideda Kopenhagos vadovų susitikimas ir šiandienos klausimo temos bendrai nenumatytos kelti. Anot maisto ir žemės ūkio organizacijos e, gyvulininkystės produkcija pasaulyje sukelia daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų negu kas kitas. 80 procentų transportas, e, atsiprašau, 18 procentų, transportas sukelia 17 procentų. Praeitą savaitę buvo paskelbta ataskaita, kuri rodo, kad mėsos valgymas gali būti kenksmingas dėl klimato atšilimo. Aš pats nuo kalėdų jau mėsos, ne, nuo praeitų kalėdų nevalgiu mėsos. Taigi tokios temos kaip žemės ūkis ir aplinkosauga šiandien bus labai aktualios. Kolegos iš parlamento apie tai kalbės. Be to, klausysimės e, tarp, e, klimato kaitos tarptautinės grupės atstovų ir jungtinių tautų e, atstovų, taip pat ir paties pono mm, Polo Makartinio kalbant tomis temomis. Ponios ir ponai, pasaulyje e, matome, e, vyksta atšilimas ir pasaulis reikalauja daugiau mėsos. Gruodžio 10 dieną vyksiančio vadovų susitikimo išvakarėse ir kaip asmuo atsakingas už žmogaus teisės Europos parlamente Manau, kad reikia, turėtume prisiminti tuos 5-7 milijonų žmonių įkalintus Kinijoje, kurie mėsos visiškai negauna. Kita savaitė vyriausybių vadovai prims sprendimą dėl mūsų. Tačiau vienu klausimu mes patys galime nuspręsti šiandien, kaip e, prisidėti prie klimato kaitos stabdymo. E, mažiau mėsos, mažiau šilumos. Yeah, Ponios ir ponai, mėly draugai, labai ačiū Edvardui Makmilanui Skotui, ačiū Jeržiai Buzekui už puikias kalbas, kurios pradėjo mūsų posėdį šyrit. Aš esu Joe Lainen, aplinkosaugos komiteto Europos parlamente pirmininkas, o šiandien e, pirmininkausiu grupių diskusijoms. Vėliau, e, po to, kai įvyks kavos pertrauką ir išklausysime pono uh, Polio Makartnio kalbos. Europos parlamentas visuomet buvo varomoji jėga klimato apsaugos rytyje. Praėjusiais metais mes pastaraisiais metais mes labai ženkliai prisidėjome prie klimato paketo, dėl kurio buvo priimtas ES sprendimas praėjusiu metu pabaigoje. Mes kartu su oficialia delegacija vyksime į Kopenhagą. 15 žmonių, skirtingų politinių frakcijų atstovų vyks ten. Tačiau mūsų bus kur kas daugiau. Liaudies atstovų susidomėjimas Kopenhaga yra toks didelis, kad net daugiau negu 70 Europos parlamento narių lankysis Kopenhagoje. Žinome, kad iš Junktinio Amerikos valstijų kongreso taip pat atvyks 60 senato narių ir e, atstovų rūmų narių. Manau, kad mes galėsime atlikti labai svarbų vaidmenį E, nors Kopenhagoje dėrėsis ne parlamentojo vyriausybės, bet mums teks vaidmuo tapti sarginiu šunimi, stebėti, kaip e, taryba ir komisija laikosi mūsų pasiūlymų ir mūsų įsipareigojimų bei pažadų. Be to, mes turėsime padaryti tam tikrą spaudimą, kad sukurtume pozityvę atmosferą ir išlaikytume dinamiką per artimiausias porą savaičių tam, kad vyriausybės padarytų net daugiau negu žadėjo namuose. Balėje ir jo dežaneiro matėme, kad pilietinė visuomenė ir liaudės atstovai, tai yra parlamentų nariai, visuomet atlieka labai svarbu vaidmenį jungtinių tautų konferencijose. Mes Europos parlamente parengėme rezoliuciją, kurią paminėjo mūsų pirmininkas. Tai yra labai išsami rezoliucija, Turime parengę emisijų priekybos sistemą, esame nusistatę tikslus, kiek galime sumažinti CO2 išmetimą. Tačiau turime kalbėti ne tik apie pramonėko įsipareigojimus, turime kalbėti ir apie transportą įvairiausiais aspektais, ne tik kelių transportą, autotransporto prie, auto priemonės, bet ir aviaciją, jūrų transportą. Uh, kurios, kurie vis daugiau prisideda prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo. Be to mes turime įvertinti kiekvieno mūsų veiksmus ir taip aš pereinu prie mūsų temos. Tai kaip mes vartojame maistą, taip kaip mes e, užsiauginame savo maistą ir kaip e, aprūpiname maistu vis augančius augančiaus skaičiaus pasaulio gyventojus. Pirmasis mūsų kalbėtojas bus Alenda Kūr, e, Londono hygienos ir tropinės medicinos mokyklos atstovas. Pone Maginės yra pranešėja dėl bendrosios žemės ūkio politikos ir pasaulinės maisto saugos žemės ūkio komitete. Ir ponas Arsenis, kuris yra aplinkosaugos komiteto narys čia Europos parlamente. Mes esame demokratinė e, institucija Europos Sąjunga ir mes e, remiame visas nuomonės. Tie, kurie mano, kad klimato kaita jau vyksta ir mes nebegalime švaistyti laiko, e, turime imtis priemonių nedelsdami. Mes suprantame ir tuos, kurie neigia, kad klimato kaita egzistuoja. Jie sako, kad taip nėra ir bando garsiai kalbėti uh, apie tai, kad mėsos gamyba neturi nieko bendro su klimato kaita. Tačiau mes esame atvira visuomenė ir leidžiame visiems kalbėti taip, kaip jie nori. Taigi dabar žodis Salenui Dankūrui. Prašom e, pristatyti savo e, diskusijos temą. Ačiū labai, ačiū už tai, kad pakvietėte mane ir suteikėte galimybę pasisakyti. Mums reikia maisto, kad išgyventume, tačiau kiek ir kokio maisto mums reikia. Kaip turėtų atrodyti mūsų prastinė dieta? Šie klausimai domino žmonės tokius kaip mane, nes aš esu maitinimosi specialistas. Taigi manau, kad maisto gamintojai turėtų tam tikras gairias parengti vartotojams, jeigu vartojamo maisto sąsajos tarp maisto ir lygų, apibrėžiant e, tokias nacionalinės ir tarptautinės gairės turėtų likti pagrindinių rūpešių. Dabartinės diskusijos dėl sveiko maitinimosi turėtų būti žymiai platesnės apimties per daug ilgai buvo atskirtos akademinės diskusijos nuo vyriausybinių struktūrų, e, nebūdavo vykdomi bendri projektai tarp mokslininkų ir vyriausybių. Klimato kaita keičia ir šią situaciją ir yra rengiamos strategijos, kurios užtikrintų, kad gyventojai e, turėtų prieigą prie sveiko maisto ir turėtų pakankamai maisto. Žemės ūkio sektorius sukuria 10-12 procentų viso pasaulio šiltnamio dujų papildomos emisijos kyla dėl e, miškų naikinimo, kitų e, papildomų e, dalykų ir iki 30 metų šio sektoriaus išmetamų šiltnamio dujų kiekis turėtų padidėti iki 30 procentų, tačiau maistas mums yra reikalingas ir e, jį mes gauname iš žemės ūkio. Todėl reikia vėl užduoti savo klausimą, kiek maisto mums reikia ir kokį maistą mes turėtume gaminti ir vartoti, jeigu rimtai galvojame apie galimybę užkirsti kelią klimato kaitai. Šie svarbus klausimai susiję tarpusavį žemės ūkį, maistą, sveikatos apsaugą ir klimato kaitą. Šiuo metu pradžioje tarptautinė mokslininkų grupė, kurios darbą koordinavo atitinkama e, Londono institucija, susumavo šios e, klausimus ir mes e, parengėme strategijų apmatus kurie leistų iki 30 metų sumažinti šiltnamio efekto dujų išmetimą žemės ūkyje ir mes pirmą kartą bandėme apskaičiuoti šių strategijų įgyvendinimo poveikį žmonių sveikatai. Tai buvo jau ketvirtasis eksperimentas siekiant nustatyti, ar e, mūsų vykdomos ir parengtos politikos, e, kurios ir nukreiptos į šiltnamio dujų mažinimą, e, turėtų teigiamo poveikio žmonių sveikatai. Mes manome, kad žemės ūkė mažinamos šiltnamo efekto dujų apimtis turėtų būti tokios apimties kaip ir transporto srityje. Deja, mes neturime pasirinkimo kur reikia mažinti šiltnamio efekto dujų išmetimus, reikia mažinti juos visose sektoriuose. Ir mes savo e, pasiūlymuose remiamės daugiausiai duomenimis iš Junktinės karalystės. Jūs žinote, kad e, maisto žemės ūkio organizacija nustatė, kad e, galvininkystės sektorius sukuria 4 penktąsias šiltnamio efekto 4 penktadalis visų šiltnamio efekto dujų išmetamų žemės ūkyje. Taigi <clears throat> reikia parengti strategijas, kurios e, tiesiogiai turėtų įtakos galvininkystės sektoriaus mažinimui ir e, tokiu būdu siekiant sumažinti e, bendrą šiltnamio efekto dujų išmetimą žemės ūkyje. E, iš tikrųjų, tai nereiškia, kad mes visiškai turėtume atsisakyti mėsos. Buvo įrodyta, kad jaunesniems nei keturių metų vaikams reikalinga mėsa tam, kad patenkintų savo organizmo e, mineralų poreikį. Tačiau visiškai aišku, kad per didelis mėsos vartojimas ypatingai suaugusių žmonių tarpe blogina jų sveikatą. E, riebalai prisotieji riebalai e, sukelia širdies lygas. Taip pat buvo įrodyta, kad e, per didelis mėsos vartojimas e, kelia didesnė grėsmė susirgti vėžių. Taigi klausimas, ar mes turėtume valgyti mėsą, ar nėra sudėtingas. Galbūt taip, tam tikrais gyvenimo atvejais, tačiau reikia valgyti mėsą saikingai. Žemės ūkio sektorius daugelį metų siekė sumažinti e, CO2 išmetimą ir jau pasiekė nemažai pažangos šioje srityje. Tačiau naujausi duomenys parodo, kad e, pavyzdžiui srūtų tvarkymas arba e, išmetamų CO2 saugojimas e, nėra pakankamos priemonės, nes Junktinėje karalystėje reikės apskaitai sumažinti 30 procentų galvininkystės gamybos apimtis tam, kad galėtume išlaikyti e, arba pasiekti CO2 mažinimo tikslų. Mūsų pagrindinis tikslas buvo ne tik nustatyti svarbiausią strategiją siekiant sumažinti CO2, tačiau taip pat ir įvertinti e, tokių strategijų gyvenimo poveikį žmonių sveikatai. Todėl mes manome, kad 30 procentų galvininkystės gamybos apimčių sumažinimas atitinkamai atsilieps ir galvininkystės produktų suvartojimui, ypatingai gyvulinės kilmės sočiųjų riebalų. Todėl <clears throat> mes, aiškiai, siejame šių riebalų suvartojimą su širdies e, lygomis, ypatingai išėminė širdies lyga, kuri pasaulyje sukelia 7 milijonus mirčių per metus. Mes manome, kad e, ir apskaičiavome, kad 30 procentų e, sočiųjų gyvulinės kilmės riebalų suvartojimas sumažintų iš ankstinių mirčių skaičių dėl e, širdies lygų Junktinėje karalystėje apimti 17 procentų. Tai reiškia 18 tūkstančių e, iš ankstinių mirčių per metus, o tai sudarytų 3 procentus visų mirties atvejų Junktinėje karalystėje. Apibendrinant, noriu pasakyti, kad mes rengiame strategiją žemės ūkio sektoriuje, siekiant sumažinti CO2 išmetimų žemės ūkio sektoriuje. Pirmiausiai ta strategija remiasi galvininkystės e, produktų gamybos apimčių mažinimu ir e, gyvulinės kilmės sočių riebalų suvartojimu, tai turėtų turėti teigiamos sveikatos žmonių sveikatai. Iš tikrųjų, tokia politika būtų naudinga tiek aplinkosaugai, tiek ir visuomenės sveikatai. Taigi gautume dvigubos naudos. E, Taip pat tokių strategijų gyvenimas turėtų ir papildomos naudos visuomenės sveikatai, tai yra sumažintų vėžio susirgymo atveju. Savame suprantama, mes pripažįstame, kad mūsų prognozės yra tik tai e, indikatyvaus pobūdžio ir e, negali būti visiškai tikslios. Kadangi mūsų prognozijas remiasi tik tai Junktinės karalystės duomenimis, tai turime pripažinti, kad e, mažesnės, mažesni galvininkystės ūkiai e, sukelia mažesnį neigiamą poveikį dėl CO2 išmetimo aplinkai nei didelės apimties pramoninė galvininkystė. Taip pat e, svarbu nepamiršti, kad mūsų pasiūlymas daugiausiai taikomas mažinti galvinkystės apimtis tom šalims, kuriuose yra daugiausiai e, suvartojama gyvulinės kilmės maisto produktų, nes siūlome to visoms valstybėms. Taigi kaip įmanoma pakeisti žmonių maitinimuose įpročius. Junktinėje karalystėje vienas vyriškos lyties e, E, pilietis per savaitę suvalgo daugiau nei kilogramą mėsos arba mėsos produktų. Ar iš tikrųjų būtina tiek daug suvalgyti? Sveikatos požiūriu ne. Nes e, gyvulinės kilmės maisto produktų vartojimas didelėmis apimtimis yra kenksmingas sveikatai. Todėl ne per seniausiai buvo nustatyta, kad laikantis e, nacionalinių maitinimų rekomendacijų per metus išlaidos sveikatos apsaugai Junktinė karalystėje sumažėtų 20 milijardų svarų, kai kurios valstybės jau prisėmė iššūkį siekdamos sumažinti aplinkosaugos labui gyvulinės kilmės maisto produktų vartojimą. Pavyzdžiui, Belgijoje valstybės tarnautojai įsipareigojo nevalgyti mėsos vieną dieną per savaitę, Švedijoje vairios dietos, maitinimosi e, gairės <clears throat> labai aiškiai e, nurodo sąsąją tarp e, mėsos vartojimo ir klimato kaitos. Tai yra pirmieji žingsniai siekiant kovoti su klimato kaita, visuomenės samoningumo didinimas, įskaitant ir tai, nuorodas į tai, ką mes valgome, yra būtini e, dalykai. Vyriausybės e, turi priimti atitinkamą e, sprendimą ir noriu pasakyti, kad ta kaina, kurią mes sumokėtume valgydami mažiau mėsos produktų, iš tikrųjų būtų labai nedidelė bendrame kontekste. Ačiū, daktarė Dankūrai, už įžanginę kalbą. Saras Polas rengia kampaniją apie pirmadienius be mėsos. Aš katalikas ir pamenu, kad vaikystėje penktadieniais nevalgydavome mėsos. Ir katalikai tūkstančius metų žino, kad vieną sav, dieną per savaitę be mėsos yra sveika. Tai yra kolektyvinė, kolektyvinė žmonijos išmintis. Dabar perėmė prie kitų mūsų diskusijos dalyvių prašysiu kalbėti neilgiau kaip keturias minutės. Tai yra pagal parlamento standartus gana ilgas laiko tarpas. Ir dabar ponė Maginės iš Žemės ūkio komiteto. Ačiū pirmininkė, ačiū už įspėjimą dėl keturių minučių. Aš turiu prisipažinti, kad aš taip pat esu katalikė. Galbūt religija čia yra svarbiausia, tačiau E, mums e, liepta buvo valgyti žuvį penktadieniais, kad išgelbėtume savo sielas, o dabar sakome, kad e, pirmadieniais turėtume nevalgyti mėsos, kad išgelbėtume planetą. Tiesą sakant, neturi būti vegetaras, kad valgytum, nevalgytum mėsos pirmadieniais, nes Labai dažnai žmonės sekmaniais valgo e, mėsos kepsnius, bet mes nieko neišmetame. Kaip jau buvo čia minėta, aš norėčiau, kad visi šiandien kalbantis gerbtų e, šį parlamentą ir klausytųsi vienu, vieni kitų. Ir galbūt mūsų žodžiai susilauks atsiliepimo iš kitų ir galbūt galų gale dainuosime iš tų pačių natų. Noriu pasakyti, aš manau, kad žemės ūkis ir gyvulinkystė yra problemos dalis, tačiau tai nėra klimato kaitos pati kaip pagrindinė problema. Žinoma, žemės ūkis ir gyvulinkystė yra sprendimo dalis, bet ne vienintelis sprendimas. Jeigu pažvelgsime į Europos žemės ūkį, tai jis dėjo didžiulės pastangas ir sėkmingai tai darė, mažinamas CO2 emisijas. O ūkininkai, kurie tvarko žemę ir gyvulius. Tiesą sakant, norėčiau, kad daugiau jų čia dalyvautų ir klausytųsi šios diskusijos ar dalyvautų diskusijoje. Tačiau e, žemės ūkis sumažino emisijas ir žinoma, kaip tai daryti. O tyrimai, moksliniai tyrimai mums rodo teisingas kryptis, kaip ir toliau tai daryti. Ir ūkininkai sveikina tokias žinias. Prieš tai pasisakęs asmuo pateikė įdomių faktų ir sakė, kad nebūtinai jis sako, kad turėjome išbraukti mėsą iš mūsų dietos. Aš sveikinu tokį pareiškimą. Kai kurie parlamente čia pasisakantis siūlo visiškai išbraukti, išbraukti mėsą iš dietos, aš tam nepritariu. Aš nesu dietos specialistė, bet aš esu motina ir aš prižiūriu šeimos dietą, Aš manau, kad saikas yra svarbu. Nuobodu žodis, bet jis yra svarbus. Skirtingai kaip Makmilanas Kotas, aš e, džiaugsiuosi galėdama pavalgyti kalakutą per kalėdas. Na, bet aš neliepsiu visiems valgyti košės, tarsi tai būtų vienintelis sprendimas. Aš manau, kad saikas visgi yra svarbus. Pakalbėsiu konkrečiai apie žemės ūkį pasauliniu mastu, nes emisijos iš žemės ūkio pasauliniu mastu didėja, nors ES jos mažėja. Gyvulinkystė yra svarbi besivystančiame pasaulyje ir man nerima kelia šiek tiek tai, kad šio parlamento pasiūstas signalas gali pakengti besivystančiam pasauliui. O gyvulinkystės e, svarba ne tik dietai, bet apskritai žemės ūkiu yra labai svarbus besivystančiame pasaulyje. Besivystantis pasaulis nori taip pat tokių dietų kaip ir mes. Mes nenorime, kad jie pernelyg daug vartotų visko ir kad nenorime, kad jie sektų mūsų pavyzdžių. Tačiau nesakykite, kad jeigu pasaulis taps vegetariškas, turėsime mažesnę klimato kaitos problemą į šį parlamentą šį rytą atėjau, e, pajutau, kaip čia karšta, kaip ir tikriausiai ir jūs visi. Iš tikrųjų, yra tiek daug būdų, kaip mes, kai mes kalbame, kad ką turi daryti kiti, o patys to nedarome. Aš paprašiau, kad e, šiluma būtų sumažinama, man pasakė, kad čia sistema taip greitai visko nepakeisi. Žemės ūkija viskas pakito pasikeitė labai e, daug tuo metu, kiek aš e, dirbu šioje srityje. Ir pokyčiai vyks ir toliau. Tačiau aš esu įsitikinusi, kad mums reikia gyvulinkystės tiek ES, tiek pasaulyje. Tačiau turime tai daryti geriau, o tie, kas valdo žemę, neturime jų supriešinti su šią diskusiją. Gyvulinkystės gamintojai, produktų gamintojai gali būti pasijusti supriešinti e, ir nebus įtraukti į tuos procesus, kuriuos mes norime vykdyti. Ačiū. Much, Marit, uh, Labai ačiū. Pone Merid Makinis, Maginis iš e, Žemės ūkio komiteto. Žinoma, žemės ūkis nėra pagrindinė problema, tai yra tik problemos dalis, todėl ir sprendimas gali būti tik dalinis jūs e, valgote sekmadieninį kepsnį sekmadieniais, o visą kitą kitom savaitės dienom. Ir aš norėčiau sužinoti, ką kiti kalbėtojai iš Žemės ūkio komiteto, galės, iš aplinkos komiteto galės pasakyti. Kryto Narsenis, kuris taip pat yra vystimosi komiteto narys. Mes tikrai labai daug žinome apie antropogeninę klimato kaitą. Prieš ateidamas į parlamentą aš studijavau, kaip mes galėtume geriau prisidėti prie įvairių ekologinių grėsmių kylančių pasauliui sumažinimo. Mes kol kas dar nelabai suprantame, kaip planeta funkcionuoja, o tą turime daryti, tai padės išspręsti problemą. Mes visi žinome, kad panašių grėsmių žmonijai yra iškilę anksčiau, tai yra šaltasis karas, brandolinė grėsmė, po to iškilo grėsmė atsiprašau, tuo metu iškilo grėsmė, kad e, Reiganas ar Gorbačiovas paspaus mygtuką ir prasidės pirmasis brandolinis e, puolimas. Šiandien matome, kad kiekvienas iš mūsų paspaudžia mygtuką kas rytą, įjungdamas šviesą ar pasuka raktelį, e, užvesdamas automobilį ar pradėdamas gamyklos veiklą. Mes turime suprasti, kad gamtoje viskas yra tarpusavį susiję ir mes e, kitaip mes negalėsime suvokti, kaip savo veikla prisidedame prie klimato kaitos. Man ši diskusija yra labai svarbi, nes per ją iškyla dar vienas aspektas, kurį turėtume nuolat turėti, e, kurio turėtume niekada nepamiršti. Kaip oficialiai yra paskaičiuota, kad galvijai prisideda 18 procentų prie e, klimato taršos. E, maisto ir žemės ūkio organizacija taip teigia. O kitos ataskaitos teigia, kad tas skaičius gali siekti net 51 procento. Mes vis tik žinome, kad gyvulininkystė labai ženkliai prisideda prie klimato kaitos, kokie skaičiai be būtų pateikti. Ir be abejonės energijos suvartojimas susijęs su gyvulininkystė taip pat yra įtraukiamas į tuos skaičiavimus. Taigi mes vartojame gyvulininkystės produktus. Ir nors, kaip ponė Maginė sakė, žemės ūkio mastai bendrai ES mažėja, gyvulininkysės produktų vartojimas Europoje ženkliai auga. Taigi mes e, turime vartoti arba savo gyvulininkystės produktus, arba besivysančių šalių gyvulininkystės produktus. Uh, Ir akivaizdžiai matome, kad kiekvienais metais vartojimo apimtis auga. Bet nesi mes, europiečiai, mokame už kertamus miškus ir jų virtimą e, žemės ūkio žemė, e, paskirčiai naudojama žemė. Matome, kaip prisidedame, kad žemės ūkio produktai būtų vartojami gyvuliams šerti ir galutinis rezultatas visiems aiškus. Taigi, visi mes dabar turime galimybę pakeisti padėtį. Aš esu iš viduržėmio jūros regiono ir manau, kad mūsų sprendimas geriausias būtų vietos mytybos įpročiai. Vietos mytybos įpročiai turėtų e, pasikeisti, kad nebūtinai kasdien reikėtų valgyti mėsą. Mes sus, pripratome prie mėsos, bet tas įprotis yra e, gana naujas, tai yra mūsų komercinės kultūros dalis. Todėl mano pasiūlymas tvariai maisto politikai būtų grįžti prie vietos produktų, vietos mytybos įpročių, kurie didžioje dalyje regionų yra kur kas geresni ir suderinti su gamybos įpročiais, e, e, nereikalaujant besivystančių šalių produktų. Ačiū. Yeah, much, Kriton. Uh... Ačiū Gvidonui. Viduržėme regiono mytyba yra garsi visame pasaulyje. Ir galime iš daugelio šaltinių matyti, kokiamis lygomis nesirgame, jeigu maitinamės taikydami viduržėme regiono dietą. Pirmininkas pereina į vokiečių kalbą. Mes šiame parlamente per šį renginį turime vertimą, taigi galite kalbėti gimtosiomis kalbomis ir <clears throat> kuomet pradėsime spontaniškų pasakymų procedūrą, tai prašau kelti ranką tų, kurie nori pasisakyti, siūlau kalbėti po pusantros minutės, tai yra nedaug laiko, tačiau galime išsakyti keletą minčių arba užduoti klausimų mūsų podiumo dalyviams, kas norėtų pasisakyti. Prašau prisistatyti, pasakyti, iš kur atvykote ir kalbėkite. Pirmininkė, aš esu e, Europos ūkininkų organizacijos Kopen pirmininkas. Dėkuoju už galimybę dalyvauti šioje diskusijoje. Manau, kad į daugelį dalykų reikia atkreipti dėmesį. Pirmiausiai, kalbant apie skaičiavimus, e, susijusių su šiltnamio efekto dujų išmetimu. Iš tikrųjų nėra tiesioginių įrodymų, kad daugiausiai CO2 išmetama pasaulyje e, iš e, ganamosios gyvulininkystės, pavyzdžiui, avių arba galvijų laikymo. Ir sumažinus e, galvijų skaičių būtų galima galbūt sumažinti CO2 išmetimą nuo 13 iki 15 sistemų. Tyrimai, kurie buvo atlikti Junktinėje karalystėje, netkreipė dėmesio į tai, kad 60 procentų žemės ūkio naudmenų Junktinėje karalystėje e, yra tinkami tik tai gyvulininkystėje, o ne dirbamai e, žemdirbystėje. Taigi jeigu mes dabar sumažinsime gyvulinkystės apimtis, tai paprasčiausiai neturėsime galimybių pakankamai pasigaminti maisto. Airijoje taip pat yra 80 procentų visos, visų žemės naudmenų ganyklos ir jeigu mes dabar e, nuo maitinimosi mėsos produktais pereisime prie e, vegetarinio maitinimuose, tai iš tikrųjų neužtikrins nei CO2 sumažinimo tokio, kaip tikimas, nei mūsų galimybės apsirūpinti maistu. Pirmininkas nutraukė kalbėti. Ačiū už Jūsų labai svarbų pasisakymą. Prašau dabar žodis kitam kalbėtojui. Mano pavardė yra Pierre Chevalie, aš esu nacionalinio galvijų augintojų e, susivienijimo pirmininkas Prancūzijoje. Ačiū už tai, kad suorganizavote šį renginį prieš Kopenhagos viršūnių sustikimą dėl klimato kaitos. Kščiau kalbėjusių kolegų mintis man labai patiko, jas labai vertinu. Europos parlamente mums šiuo metu yra svarbu parodyti, koks skirtumas egzistuoja tarp Europos ir kitų kontinentų, kur yra auginama ir gaminama jautina. Europoje galvijai auginami tose vietose, kur e, tose regionuose, kur yra 80 procentų ganyklų, tai yra tie regionai, kur galime e, sugerti 80 procentų atgal į aplinką išmetamo CO2. Prancūzijoje, pavyzdžiui, per savaitę vienam asmeniui tenka du kepsniai, o Tai yra mėsos vartojimas nėra toks didelis kaip, pavyzdžiui, JAV arba Pietų Amerikoje. Manau, kad nereikia visko suplakti į vieną, reikia labai aiškiai išvelgti ir uh, įvardinti skirtumus, kurie egzistuoja atskiriuose pasaulio e, regionuose. Uh, Reikia pasakyti, kad tokiuose regionuose kaip Prancūzijoje, pavyzdžiui, Normandijoje arba Airijoje yra labai daug ganyklų. Kalbėti taip pat e, ir apie e, šias atinkamas ypatybės, taigi mes negalime painioti situacijos Europoje su situacija likusime pasaulyje. Ačiū, panašiavalyje. Kitas kalbėtojas yra Vitorijo Prodi. Ačiū pirmininkė. Diskusija iš tikrųjų labai įdomi. Tas klausimas dėl pusiausvyros užtikrinimo taip pat yra labai svarbu kai kur dirbožėmė ir dvigubai daugiau CO2 nei ore, todėl yra labai svarbu atitinkamai žemę apdirbti ir ją prižiūrėti. Gyvulininkystė tuo tarpu dažnai yra vykdoma tose e, žemė, dirbamo žemės vietose, kur būtų galima auginti, pavyzdžiui, kukurūzus, o kilogramo kukurūzų išauginimo sąnaudos yra žymiai mažesnis nei kilogramo mėsos. Taigi reikia žvelgti į visus aspektus, siekiant užtikrinti tą pusiausvyrą ir e, gyvulininkystę galima kultivuoti e, tose vietose, kur neįmanoma, pavyzdžiui, auginti nieko kito. Caroline Lukas dabar. Su žaliųjų atstovė iš Junktinės karalystės sveikinu šios dienos diskusiją ir e, mums labai rūpėjo įtraukti galvininkystės įtakos klimato kaitai klausimai mūsų darbo tvarkė jau keletą metų. Vieną klausimą ir vieną komentarą norėčiau išsakyti pirmajam pasisakiusiam klausimas. Jis kalbėjo, kad vaikai iki penkerių metų turi valgyti mėsos. Noriu paklausti, kokiais duomenimis jisai remiasi moksliniais duomenimis, nes kiek aš suprantu, kad e, galbūt sudėtinga užtikrinti tinkamą mytybą, nevartojant mėsos, tačiau mano manimu yra įmanoma taip pat ir vaikams jaunesniems nei penkerių metų. Kalbėjote apie dvigubą naudą, taip pat e, minėdamas, kad sumažindami mėsos vartojimą mes atnešime naudos klimatui ir savo sveikatai. Aš galiu kalbėti apie keturgubą naudą, nes tai naudinga ne tik klimatui ir sveikatai, tai taip pat yra naudinga ir gyvūnų geroviai. Apie tai šiandien dar negirdėjome, tačiau žinome, kad e, didėjančios e, gyvulinkystės apimtis turi neigiamo poveikio pasaulio gyvūnų geroviai. Anksčiau kalbėję kolegos minėjo apie tai, e, kiek reikia sunaudoti, pavyzdžiui, javų siekiant pagaminti vieną kilogramą mėsos ir kokį tai poveikį turi visuomenį ir klimatą. Aš manau, kad mes apskritai turime kalbėti apie tai, kad reikia mažiau valgyti mėsos, nes tai būtų paprasčiausiai grūdinių kultūrų e, švaistimas. Prašau. Labai ačiū. Aš esu Belgijos atstovė parlamente, žaliųjų atstovė Manau, kad svarbu galvoti apie bendrąją žemės ūkio politiką šios diskusijos kontekste, nes mūsų kaimo vietovėse mums reikia siekti pusiausviros tarp gyvulinkystės, ūkininkavimo ir žemės e, dirbimo. E, ūkininkai užsimintis gyvulinkystę e, e, naudoja išteklius ir, ir gamina e, trašas. Taigi, jeigu žemės ūkio politika remtų gyvulinkystę, kuri pagrįsta ganimu, tai būtų visiškai naudingesnė ir geresnė e, gyvulininkystė. Yra, gali būti įvairus e, ūkininkavimas ir jeigu tai būtų pagrista ganimu, tai būtų daug geriau. Labai ačiū. Ačiū, Anfits Patrik iš Europos jaunųjų ūkininkų tarybos. Norėčiau pasakyti du dalykus. Pirmiausia, klausimas Londono hygienos instituto atstovui. Norėčiau, kad pakalbėtumėte daugiau apie prisotintųjų sočiųjų riebalų problemą. Nemanau, kad kas nors šioje salėje prieštarautų e, tam, kad hamburgerius valgyti septynės dienas per savaitę yra kenksminga. Tačiau iš tikrųjų problema kyla perdirbant produktus, o ne dėl to, kad jie yra gyvulinės kilmės. Na ir kitas dalykas yra, E, gyvulinkystės mažinimas gali iš tikrųjų sumažinti ir metano išmetimą į atmosferą. Ačiū. Yeah. You, Labadiena, aš esu Sebastianas Toš iš Europos vegetarų e, sąjungos. Buvo pasakyta, kad reikėtų valgyti, kažkiek mėsos valgyti, tačiau norėčiau papildomai pasakyti, kad Amerikos dietos asociacija, didžiausia asociacija pasaulyje. Jie paskelbė dokumentus ir e, mokslinius straipsnius kasmet, kur jie sako, kad subalansuota vegetariška dieta bet kokiame gyvenime etape, ar vaikystėje, ar neštumo metu yra įmanoma. Taigi galima išsiversti be gyvulinės kilmės produktų ir gyventi labai sveikai. Ačiū. Aš esu Kunbukart, atstovauju e, Europos e, Saulės baterijų e, gamintojų asociacija. Noriu pasakyti, ką vartotojai gali padaryti, kad nutoltų nuo gyvulinkystės pagrindų pagristos dietos. Mes teikiame praktinius patarimus, ar tai būtų alternatyvos pienui ar kam nors kitam. Soja gali pakeisti labai daug įvairių produktų ir tai būtų e, naudingi maisto produktai ir tai yra praktinis sprendimas. Na, o daugelis mūsų produktų mažą poveikį CO2 prasme daro. Pienas daro didesnį poveikį CO2 prasme negu e, sojos produktai, palyginti, pavyzdžiui, su pieno ar mėsa. Be to, didel, mažesnis poveikis e, žemės, vandens panaudojimu. Ir klausimas yra, ar e, jeigu rastume praktinių sprendimų, ar ga, turime tokių praktinių sprendimų? Taip, tokių sprendimų jau yra. Todėl mes kviečiame tada, kai galvojame apie politiką, Reikia įtraukti kai kurios elementus į teisės aktus, kurie leistų šios produktus e, nediskriminuojant pateikti vartotojams ir mytybos prasme, ir naudingumo sveikatai prasme. Ačiū. Aš esu socialistų ir demokratų frakcijos patarėjas. Turiu pasakyti, kad mums reikia maisto, bet reikia gero maisto. Ar įsivaizduojame, ką valgysime 2030 metais, kai man, pavyzdžiui, bus 74 metai? Ar tai bus vien tik tai piliulės? ...2030 metais. Gal Polas Makartinis parašys dainą apie tai, galėtume paprašyti. Oh, okay. um, well, usual, of... Kągi, kaip įprasta, aš rizikuoju, kad papulsiu, papulsiu į pantomimos balių. Atrodo, net jokingos tos diskusijos atrodo, bet jeigu vyksta pasaulinis atšilimas, tai kodėl pasaulis buvo šiltesnis prieš tūkstantį metų? E, kodėl jis buvo šiltesnis prieš 2000 metų, prieš romėnų laikais, kai vynas buvo gaminamas net Škotijoje. Bet pasaulio atšilimas neįvyko per pasaruosius dešimt metų. Pasaulis tiesiog natūraliai šyla. ES klimato kaita ir klimato šilimu naudoja tam, kad pagrystus savo, pačios savo egzistavimą. Ir manau, kad Polas Makartinis yra kvailinamas Pone pirmininkė, jūs pačioje pradžioje sakėte, kad žmonės, kurie yra skeptiškai nusiteikę klimato kaitos atžvilgių, jį neigia. Atsiprašau, jūs esat pirmininkas, bet jūs žinote, kaip e, terminai jautriai turi būti vartojami šiame pasate. Mes esame skeptikai. Macmillan Scott sakė, kad jis buvo oro uoste pasitikti uh, polo. Jokinga, ar ne? elgiamės ne taip, kaip reikėtų, ne taip, kaip kalbame. Mes Junktinės karalystės nepriklausomybės partija protestuodami šiandien organizuojame barbekiu Luksemburgo aikštėje. Jūs visi esame kvieti, kviečiati tenai, ten kepsime mėsą ir visi galės paskanauti. And... Skanaus apetito. Aš tikiuosi, kad jis neturės jums negerų pasiekmių. Tas maistas. Yeah, madam. Pone, ten prašom. Uh, Joyce De Silva from Compassion. Joyce De Silva iš uh, jautrios gyvulininkystės. That... Noriu pasakyti, kad maisto ir žemės ūkio organizacijos statistika rodo, kad iki 2050 metų gyvulių skaičius pasaulyje išaugs dvigubai ir tai bus visiškai nepriimtina, uh, e, nes šiuo metu mes sušeriame gyvuliams tiek daug to, ką užauginame. 94 procentai sojos auginamos pasaulyje patenka į gyvulių pašarus. Labai daug grūdinių kultūrų yra naudojama biologinio kūro auginimui nau. Tai dabar, taigi <laughs> žmonių maistui tenka labai nedidelis procentas e, mūsų augalinių kultūrų. Labai daug žmonių eina alkani mėgoti pasaulyje, o mes šeriame savo e, vištas, gyvulius ar vairuojame automobilius biologiniu kūru ir tuo džiaugiamės. Aš norėčiau paremti Karolin Lukas dėl to, ką jį pasakė apie gyvūnų gerovę. Ponas sėdintis prieš mane klysta. Du trečdaliai gyvūnų, kuriuos mes auginame maistui, yra auginami pramoninėse gamykliniuose ūkiuose, kur gyvūnų geroviai nėra skiriamas prioritinis dėmesys. Gyvūnai ten gyvena vargingomis sąlygomis ir jie negali turėti savo gamtinių poreikių tenkinimo sąlygų. Taigi dabartinėmis aplinkybėmis kalbėkime apie tai, kad reikia mažiau gyvūnų, e, jie turi būti auginami humaniškomis sąlygomis, ganyklose, laisvėje ir tokiu būdu mes sveikiau gyvensime, gyvūnai bus laimingesni, o planetai atsivers naujų galimybių. Ačiū. The... Toliau. E išeina kitas kalbėtojas su tuo, kuris organizuoja barbekiu šiandien. Kris Deivis, jūs norėjot pasikalbėti ar norite tiesiog steiką suvalgyti 12 val. Krisai, jūs norėjot pasisakyti, jūs esate paskutinis mūsų diskusijoje prieš suteikiant žodį kalbėtojams ir prieš pradedant kavos pertrauką. Aš ma, jūs matot, jūsų barbekiu Luksemburgo aikštėje tikrai vilioja mūsų dalyvius. Jūs pasakėte kalbą ir mūsų dalyvis jau nori prie jūsų prižinti, bet jis dabar pasisakys. Ačiū ir dėkoju kolegai iš to paties regiono kaip aš, Paul Natinui, kad e, jis pasiliko ir aš galėsiu jį įžeisti. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad dalis šios diskusijos yra dirbtina. Vieni sako, kad yra vegetarai, kiti sako, kad yra mėsėdžiai. Pripažinkim, kad dauguma mūsų valgome viską ir yra sveikatos priežasčių, kodėl mes turime e, mažinti mėsos vartojimą ir ekologinių priežasčių taip pat egzistuoja. Bet viskas turi būti subalansuota. Pirmiausia, aš norėčiau atsiprašyti už tai, kad e, šiaurės vakarų Anglijoje švietimo sistemoje gimsta tokių žmonių, kurie mano, kad uh, 2008 metais nesimatė jokių klimato atšilimo padarinių. Aš e, atsiprašau, kad pas mus mokymo lygis yra prastesnis negu vidurkis. Taip pat noriu atsiprašyti už tai, kad miestai, kuriuos aš atstovauju ir kuriuos atstovauja Paul Neton, tai yra Manchesteris ir Liverpoolis, labai dažnai e, ženkliai skiriasi e, skirtingose regionuose ir gyvenimo trukmė skiriasi. Iš dalies tai yra susijęs su mytybos įpročiais ir su tuo, kad per daug žmonių, ypač skurdžiose regionuose, e, maitinasi maistu, kuris yra labai, kuriame yra labai daug riebalų. Dėl to e, yra labai daug širdies e, kraujagyslių lygų ir trumpėja gyvenimo trukmė. Aš manau, kad pirmiausia reikia kalbėti apie mytybos įpročius. Liverpoolio ir Manchesterio žmonės, kurie yra skurdus, gyvena kur kas trumpiau negu vidutinės klasės darbuotojai. Apgailestauju, kad Junktinės karalystės nepriklausomybės partija tai vertina kaip juokelį. Yeah, that... Uh, labai ačiū. Labai ačiū, manau, kad pasisakymai buvo labai įdomus. Dabar po porą trejata minučių galės pasisakyti visi sėdintieji tribūnoje. Kritonai, ar tu norėtum pakomentuoti? No, like that... Aš norėjau tik taip pridurti, kad e, gyvų, gyvulių gaivin, auginimo būdai yra labai svarbios sudėtinės mūsų kultūros dalis, nes daug kas mano, kad būtent dėl to kyla klimato kaita. Atsiprašau, kad nepaminėjau to savo kalboje, tačiau šie aspektai iš tikrųjų yra svarbus. Ačiū, ponė Maginės, apie, turite pastebėjimų apie tai, kaip žemės ūkija kokiais metodais yra gaminamas maistas. Čia pirmininkė, trumpai bandysiu mm, apie tai pakalbėti. Pasisakymai parodė, kad egzistuoja įvairių nuomonių šiuo klausimu. Chris Evans man. Aš manau, kad jūsų pasisakymas tikrai buvo labai e, garbingas e, apie tai, kad e, skurdžiau gyventi žmonės, varangiau gyventi žmonės valgo blogiau ir e, kad e, mytybai daugiau dėmesio skiria vidurinės klasės atstovai. Tačiau iš tikrųjų, kadangi mūsų pozicijos yra tokios skirtingos šioje salėje, tai aš manau, kad mes pažangos nelabai galėsime pasiekti. Mūsų žemės ūkio sistemoje veikia patys griežčiausi reikalavimai žemės ūkiui dėl maisto saugos ir gavilių auginimo ir taip toliau. Tačiau aš nemanau, kad tarptautinėse darybose mes sugebėsime pasiekti, kad e, tie patys reikalavimai būtų taikomi galiotų visame pasaulyje. Ir dabar su tais reikalavimais, kuriuos mes keliame, mes verčiame savo ūkininkus šiausiai didinti žemės ūkio gamybos apimtis, naudojant mažiau žemės, o taip sukelia ir atitinkamo poveikio klimato kaitai. Aš manau, kad mums reikia būti nuosaikiais ir visi klausimai, kurie buvo iškelti dėl ganomosios žemdirbystės, čia yra teisingi ir labai svarbus. Dėl mokslinių tyrimų jų daug atliekama tiek Europoje, tiek Australijoje. Yra įvairių srovių, sričių, e, vegetarų, veganistų, kitokių. Aš laikausi nuosaikaus požiūrio ir aš manau, kad viską reikia subalansuotai daryti. daktarui Dangur dviem, trims minutėms taip pat laiko skiriame sureaguoti. Ačiū labai. Džiaugiuosi, kad e, disku, mūsų uh, diskusija davė tiek daug peno mintims. Iš tikrųjų, mes valgome kiekvieną dieną daug kam iš mūsų rūpi, ką mes uh, valgome, tačiau mums reikia galvoti ne tik apie tai, ką valgome, tačiau ir apie mūsų maitinimuose pasiekmes aplinkai. Keletą aspektų norėčiau pabrėžti. Pirmas svarbus e, dalykas buvo ganomoji gyvulininkystė. Tas klausimas iš tikrųjų labai svarbus, tačiau dar svarbesnis yra klausimas, e, kokia turėtų būti tvarios ganamosios e, žemdirbystės e, arba gyvulinkystės apimtis. Aš manau, kad ta apimtis turėtų būti tiesiogiai proporcinga sugebėjimu sugerti atgal į aplinką išskiriamą CO2. Jeigu e, to CO2 yra išskiriama daugiau nei vėl sugeriama, tai reikia jau skambinti pavojaus varpais. Buvo minėta apie atskiras gyvulinkystės e, rūšis, tai yra galvijus, jaučius ir e, avis, tačiau mes e, nekalbėjome apie tai, kuo yra šeriamos vištos arba keulės, jos taip pat šeriamos yra grūdinėmis kultūromis, tai reikia kalbėti ne vien tik tai apie galvijus ir avis, tačiau taip pat apie apskaitai visą gyvulininkystę. Mes privalome užtikrinti kiekvieno žmogaus teisę į sveiką mytybą. E, iš tikrųjų, mes esame pakankamai pasiturintis ir galime leisti žmonės šviesti, kaip reikia sveikai maitintis, nevartoti sočiųjų riebalų ir druskos. Kiti žmonės tokių galimybių neturi, tačiau privalome užtikrinti jiems tokias teisės. Atsakydama į jaunųjų ūkininkų sąjungos atstovės pasisakymą, noriu pasakyti, kad yra labai svarbu mažinti CO2 išmetimą gyvulininkystėje e, ir pagerinti maitinimosi kokybę. Paskutinis pastebėjimas vegetarų atstovės adresu. Labai svarbu aiškiai atskirti mėsą nuo pieno, atskirti įsivyščiusias ir besivyščiusias valstybės, svarbu suvokti, kad e, mytybos reikalavimus įvykdyti yra žymiai lengviau e, išsivyščiusiose šalise, turtingose šalise ir žymiai sunkiau taikyti tinkamą mytybą nesivyšiusiose e, šalise, kuriuose nėra pakankamai dėmesio skiriama ypatingai vaikų e, pakankamai mytybai. Ir baigdamas noriu atkreipti jūsų dėmesį ir paraginti iš tikrųjų daugiau dėmesio skirti šiems klausimams rimtai, juos svarstyti ir grįžus taip pat į savo šalis e, skatinti rimtas diskusijas <clears throat> Iš tikrųjų, kitose sritise, tokiuose kaip transportas, mes siekime sumažinti CO2 išmetimus, tačiau turime veikti visose sektoriuose siekdami tokio sumažinimo. Ir aš nenorėčiau, kad po to mes būtume kaltinami, kad to nepamėginome padaryti. Ačiū. Yeah, so much. Labai ačiū už tokią gyvą diskusiją. Dabar darome kavos pertrauką. Kviečiu visus sugrįžti pusę dvylikos ir tuomet įvyks antra mūsų e, renginio dalis. Dėkoju visiems pasisakiusiems. Ir susitiksime po 15 minučių. Noriu priminti visiems, kad kavos į salę neštis negalima.

nochmal her. So. Ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, sveiki sugrįžę į antrąją klausimų dalį, skirtą pasauliniai kaitai ir maisto politikai. Tikiuosi, kad išgerėte skanios kavos, įdomiai pasikalbėjote ir dabar Kviečiu pasiklausyti mūsų kito kalbėtojo. Man didelė garbė ir malonumas pristatyti Olivier de Šutarį, kuris yra ypatingasis pranešėjas e, jungtinėse tautose temai teisė į maistą. Bus labai malonu išgirsti, ką jungtinės tautos daro šioje srityje. Prašom. Ačiū ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, man labai malonu, kad pakvietėte mane į šiuos klausimus Europos parlamente apie mūsų vartojimo poveikį pasauliniai maisto saugumui ir teisė į maistą. Man atrodo, kad ši diskusija vyksta pačiu laiku. Visų pirma, dėl, dėl pasaulinės maisto krizės 78 metais atsirado naujas susidomėjimas svarstant e, žemės ūkio sistemas. Didžiuliai pokyčiai įvyks ateityje. Tiesiog nes užsienio investicijos žemės ūkija, pavyzdžiui, padidėjo iki 3 milijardų dolerių penktaisiais metais nuo 600 milijonų metų 10-ame dešimtmetyje praėjusiame amžiuje. Tai yra sveikintina, nes investicijos į žemės ūkį gali padaryti didžiulį poveikį skurdo mažinimui. Viena iš priežasčių, kodėl maisto sistema patiria krizę, yra tai, kad nuo 90-mečio investicijos į žemės ūkį buvo nepakankamos. Turime užduoti klausimą ne tik, kiek pinigų skiriama žemės ūkiui, bet taip pat kokia gamyba yra remiama, koks yra koks poveikis pajamoms ir kokios, koks poveikis yra žem, aplinkai. Vyriausybės vis labiau supranta, koks yra ryšys tarp klimato kaitos ir maisto tiekimo saugumo. Rytų Afrikoje, Indijoje, Centrinėje Amerikoje e, poveikis juntamas, kurį daro Elninio reiškinys. Ir klimato kaita jau dabar kelia grėsmę visiems ištisiems regionams e, išlaikyti e, žemės ūkio gavybą. Afrikoje pietus nuo e, Saharos, Azijoje klimato kaita pakeis, paveiks lietaus kritulius ir todėl e, tai padarys poveikį žemės ūkio gamybai. Klimato kaitos darbo grupė mano, kad pietų Afrikoje lietaus krit maitinamas žemės ūkis gali sumažėti 50 procentų nuo 2000 ir 2020 metų. Apskritai mūsų gamybos pajėgumai visame pasaulyje sumažės bent 3 procentais iki 80 metų palyginti su 2000 metų lygiu ir maždaug 16 procentų, jeigu e, neįvyks e, dirbožėmių gerinimas e, anglės e, CO2. Ir nors tokie rezultatai atrodo mm, prasti, jie vis dar yra optimistiški, nes neįskaičiuojamas e, oro e, ir klimato kaitos, tokia kaip potvinių ir e, sausrų padidėjimas. Ir neatsižvelgiama į tai, kad didėjantis, kylantis vandens jūros lygis gali užteršti surių vandenių, gėlo vandens šaltinius. Taip pat gali trūkti vandens e, drėkinimui ir žinoma, kad Himalajų ledynų tirpimas gali padidinti potvinius ir tuo pat metu sumažinti e, ištek, vandens išteklius daugeliu žmonių Azijoje. Daugiau kaip milijardas žmonių gali patirti šį poveikį iki 50-ųjų metų ir dėl to derlingumas gali sumažėti 30 procentų Vidurio ir Pietų Azijoje iki 50-ųjų metų. Ir e, dirbožėmio prastėjimas taip pat e, e didžiuliu tempu didėja. Žemės ūkis yra klimato kaitos auka, tačiau taip pat ir e, kaltininkas. Todėl investicijos į žemės ūkį, atsižvelgiant į aplinkos sauginę dimensiją, yra labai svarbus. Netausios žemės ūkio formos ir vartojimas didina šią tendenciją klimato šilimo prasme. Dabartinė Žem, dabartinis žemės ūkis atsakingas už 14 procentų visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų. E, žemės naudojimo pakeitimas, miškų nikimas taip pat prie to prisideda. Na, o miškai juk sukaupia apie 45 procentus CO2. Tačiau klausimas, e, vienas klausimas yra sistemingai vengiamas tarptautinėse diskusijose, kai kalbam apie maisto tiekimo saugumą. Ir tai yra vartojimo e, modelių poveikis turtingose šalise. Tas vartojimo modelis iš dalis yra atsakingas už situaciją, kurioje atsidūrėme. Maistas, kurį valgome, lemia tai, kaip mes jį gaminame. Didėjantį gyvulinkystę, nes didėja paklausa mėsai, sukelia didžiulius <clears throat> didžiulį poveikį, kuris nesispindi maisto kainoje. Iš 14 procentų e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų iš žemės ūkių. Žemės ūkio e, trašos sudaro 38 procentus, gyvulinkystė 31 procentą. 2006 metų tyrimė e, kurį paskelbė Maisto ir Žemės ūkio organizacija, iš viso e, miškų kirtimas siekiant ganyklų e, padid, plotą padidinti yra atsakingas už atsaking, 18 procentų CO2 emisijų. Ir kartu ganyklos ir e, grūdams naudojamas žemės ūkis sudaro 70 procentų visos planetos e, žemės ūkį naudojimo ploto. Gyvelinkystė atsakinga už 26 procentus už planetos ploto, o ganyklų plėtimasis yra viena iš priežasčių atsakingų už miškų kirtimą. Visa tai, ponios ir ponai, nėra geriausias mūsų ribotų gamtinių išteklių panaudojimas. Šiemet e, Junktinių tautų aplinkosaugos programa paskelbė ataskaitą apie aplinkosaugos, aplinkos vaidmenį uh, užkertant kelią maisto kriziai. Ten pastebėta, kad iki 50 metų reikėtų sumažinti vartojimą tri, iki 37,4 kg vienam gyventojui ir taip mes palaiduotume 400 milijonų tonų grūdinių kultūrų žmonių vartojimui. Tai e, maždaug sudarytų metinę kalorijų normą 1,2 milijardui žmonių. Jeigu vyks, vyks viskas kaip ir dabar, pusantro milijardo tonų grūdinių kultūrų bus panaudojama ne maistui, e, didžioji dalis pašarams. O tai e, sudarytų 4,35 milijardų žmonių kalorijų poreikį. Ir tai ne tik yra poveikis aplinkosaugai. Per didelis e, ganyklų panaudojimas dėl to, kad per daug gyvulių auginama, e, e, naikina ir blogina dirbožemį. Gyvulių skaičius e, pasaulyje nuo 120 milijonų 50 metais padidėjo iki pusantro milijardo 2001 metais. E, avių ir oškų skaičius padidėjo nuo 1 milijardo iki 1,75 milijardų per tą patį laikotarpį. Šis e, gyvulių, gyvulinkystės gamybos padidėjimas sukėlė didžiulį E, ganyklų plėtimas ir nuo, me, nuo amžiaus vidurio praradome maždaug 20 uh, e, procentų viso ganyklų ploto. Žinoma, visas vaizdas yra gana sudėtingas, reikia atsižvelgti į kitus faktus. Uh, gyvuliai auginami pramonės šalise kiekvienai mėsos kalorijai suvartoja penkias kalorijas. O Kenijoje, e, kur gyvuliai nėra e, šeriami grūdais, bet e, žalia, daugiau kalorijų suteikia negu kad suvartoja. Todėl labai svarbu pripažinti, kad gyvulių auginimas yra pajamų šaltinius vienam milijardui žmonių, tai yra vienam trešdaliu skurdžiai gyvenančių žmonių kaimo vietovėse. Turime skirti įvairius būdus, kaip galima gaminti mėsą ir taip tai, kaip tas, ta gamyba ir vartojimas daro poveikį maisto tiekimo saugumui. Tai yra per e, CO2 emisijas, e, per e, dirbožėmio nikimą ir taip toliau. Šie poveikiai yra įvairių lygių, juos sukeria įvairūs mėsos gamybos būdai ir klausimai yra skirtingi, taip pat ir įtaka populiacijoms yra skirtinga. Tačiau man aišku, kad negalime ir toliau e, kiekybiniais tikslais e, gamybos, e, maisto gamyboje apibūdinti visas problemas. Pavyzdžiui, mums reikia e, e, mėsos gamybą padidinti nuo 200 milijonų tonų iki 470 milijonų tonų 50 metais, kaip mano maisto ir žemės ūkio organizacija. Tačiau e, mytybos specialistai sako, kad mėsos pernelyg didelis naudojimas maistui kelia sveikatos problemų. Ponas ir ponai, aš džiaugiuosi šią diskusiją, kuri šiandien prasideda mes galime pasiekti e, pažangos apie tai kalbėdami, jeigu kelsime drąsius klausimus, kurių kiti nedrįsta kelsi. Todėl aš noriu padėkoti Europos parlamento pirmininkui Buzekui ir vicepirmininkui Nakmilon Skotui už tai, kad jie surengė šios klausimus ir tikiuosi dirbti kartu su Europos parlamentu, dirbti šią temą ateityje.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

Uh, Ponios ir ponai, paskutinė mūsų klausimo dalis. Ir e, tribūnoje kartu su manimi sėdi du labai tvirti kovotojai už tai, kad būtų valgoma mažiau mėsos. Tiesą sakant, jie abu yra vegetarai. Aš irgi nevalgau mėsos. Ir mano, ir šiandien pirmasis pranešėjas yra daktaras Pačiauri, kas tie, kurie studijavo aplinkosaugos klausimus ar klimato kaitos problemas, yra girdėję apie legendą. Apie tai, kas yra Junktinių tautų klimato kaitos grupės vadovas, ponas Pačiaurė. Pa, pačiaurė. Labai ačiū už e, man suteiktą garbę. Gerbiami ponios ir ponai, Europos parlamento nariai, žiniasklaidos atstovai, draugai ir kolegos. Man išskirtinė garbė būti su jumis šią progą ir pakalbėti apie tai, kas mano nuomonė yra gyvybiškai svarbu, galvojant apie žmonijos ateitį ir visų planetos gyvūnų rūšių gerovę. Aš asmeniškai manau, kad klimato kaitos problema dabar jau pasiekė tokį mastą, kad nebegalime daugiau užmerkti akių. Esame konferencijos Kopenhagoje e, kitą savaitę vyksančios išvakarėse Ir aš tikiuosi, kad bus pasiektas tvirtas susitarimas. Ir visos pasaulio dalys, šalys, kurios gali pakeisti padėtį, prisitaikant prie klimato kaitos poveikio ir sušvelninant emisijų mastus per tam tikrą laiko tarpą ir atitinkamais kiekiais, tikrai padarys tą, ką gali. Aš manau, kad greta to, ką gali padaryti vyriausybės ir pavienės šalys, mes kaip atskiri E, individai ir visuomenės nariai galime labai daug padaryti savarankiškai. Mahatma Gandhi yra, e, išsikėl, buvo išsikėlęs labai aišku principą gyvenime. Jis sakydavo, būkite tas pasikeitimas, kokio siekiate pasaulyje. Ir kai žmonės jo klausdavo, ką jis norėtų pasakyti kitiems esantiems aplink jį, jis pasakydavo, mano gyvenimas yra mano žinia, mano ženklas pasauliui. Mes manome, kad reikia imtis veiksmų, kad sušvelnytume klimato kaitos augančią problemą ir visus iššūkius, kurie turės poveikio ne tik mums, mūsų vaikams ir anūkams, bet ir kasdieniam gyvenimui šiandien. Todėl veikti turime labai greitai. Norėčiau sutelkti dėmesį į tą faktą, kad gyvulininkystės produkcija yra vienas sektorius, kuriame galima padaryti ženklių pokyčių. Ir aš nesiūlau nieko radikalaus, nieko, ką būtų galima pakeisti staiga. Be bejonės mes turime pradėti eiti tuo keliu, kuriame sumažintume šio gyvenimo uh, skirsnio, tai yra gyvulinkistės produkcijos daroma žalą. Čia mes galime pakeisti padėtį. Kodėl reikėtų skirti dėmesį šiam sektoriui? 80 procentų žemės ūkio emisijų yra susijęs su gyvulininkėse. E, žemės ūkio ir maisto saugos organizacija paskaičiavo, kad 18 procentų šiltnamio efektą sukeliančių dujų susijusių su žmogaus veikla per pastaruosius šimtą metų uh, Kaip žinote, šiltnamio efektą sukeliančių dujų e, trukmė atmosferoje yra labai trumpa, todėl yra skaičiuojamas šimto metų laikotarpis. Taigi 9 procentai yra iš anglės dvideginio. Tai yra labai nedidelis procentas lyginant su CO2 emisijomis iš kitų sektorių. 27 procentai yra e, met, tanas, o 66 procentai e, azoto e, teršalai. Anot maisto ir žemės ūkio organizacijos ataskaitos, e, tai yra tos medžiagos ženkliausiai prisideda prie žmonijos problemų. Todėl politikoje reikėtų daugiausia dėmesio tam skirti, kai kalbame apie dirbožėmio degradacijos problemą, nes tai yra susiję su produkcijos ciklu, e, klimato kaitai ir oro taršai. Be to, dėl to atsiranda vandens stoka ir vandens bioįvairovės problemų. Todėl gyvininkystės sektorius yra vienas iš didžiausių antropogeninių dirbožėmio naudotojų. Tiesą sakant, gyvulininkystės produkcija sudaro 70 procentų, apima 70 procentų visos žemės ūkio paskirties žemės ir 30 procentų pasaulio um, sausumos teritorijos. Tiesa yra ta, kad per pasaruosius keletą dešimtmečių keletas valstybių bandė išplėsti mėsos gamybą ir mėsos produktų gamybą. Pavyzdžiui, 70 procentų e, anksčiau Amazonės buvusių miškų pastaraisiais metais atiteko gyv galvijams o likusią žemės dalį apima e, galvijams auginamiems pašarams skiriama žemė. Kai kurios Latino Amerikos šalis per pastaruosius metus labai ženkliai nukentėjo nuo valiutos krizių, todėl buvo nuspręsta pereiti prie didelio masto e, jautienos gamybos, reaguojant į pasaulinius poreikius, todėl reikėjo iškirsti visą, vis, ištisus plotus miškų kurie dabar virto ganyklomis galvijams ir kitiems gyvūnams. Norėčiau priminti, kad šiam sektoriu reikia labai daug vandens. Pavyzdžiui, kviečiams, vienam kilogramui kviečių reikia maždaug 300 litrų vandens, ryžiams reikia 3400 litrų, vištienai 3900 litrų, keulienai 4800 litrų, jautienai reikia 15500 litrų vandens. Taigi, pasaulis e, kenčiantis nuo klimato kaitos patirs ir didelę vandens stoką daugelėje pasaulio dalių. Galiu pateikti tik skaičius, e, kurie yra numatyti klimato kaitos grupėje. Vien Afrikoje 2020 metais e, gyvens 75 ar 250 tūkstančių gyventojų neturinčių pakankamai vandens dėl to, kad klimatas keičiasi. Todėl įtesvėjant mėsos gamybai, uh, E, mes e, turėsime reaguoti e, į vandens stokos problemas. Tai reikėtų vertinti atsižvelgiant į tai, kad labai daug žmonių pasaulyje yra nepakankamai gerai maitinami, jie neturi pakankamai maisto, jiems trūksta maisto. Ir tai yra susijęs su tuo, kad labai daug dabar auginamų kultūrų atitenka mėsos gamybai ir gyvuliams. Reikia priminti, kad labai didelė uh, E, tų kultūrų dalis galėtų prisidėti prie maisto saugos ir kokybiškesnio maisto žmonėms. Trečdalis pasaulio grūdinių kultūrų ir 90 procentų sojos atitenka gyvūnų pašarams gaminti. Tai yra labai didelė dalis. Iš esmės tai atitenka gyvūnams, o ne žmonėms. Nepaisant to, kad nepakankamai ką ir, e, ir nepaisant to, kad dar egzistuoja ir kitų problemų susijusių su mėsos gamyba. 10 procentų grūdinių kultūrų, 10 kg reikia grūdinių kultūrų tam, kad išauktų 1 kg jautienos. Jeigu palygintume į sojos alternatyvas, prisiminkime, kad tofu burgeriui reikia e, vien. Reikia dešimt kartų mažiau CO2 emisijų negu atitinkamam mėsos burgeriui. Uh, E, norėčiau priminti, kad e, yra ir kitų naudos faktorių susijusių su mažesniu mėsos vartojimu. Aš norėčiau pabrėžti, kad kuo mažiau vartosime mėsos, tuo daugiau naudos atnešime ir savo sveikatai, ir planetos geroviai. Aš įtin džiaugiuosi, kad būtent šioje šalyje prieš keletą mėnesių aš turėjau galimybę sakyti kalbą gente, kuris laimiai pradėjo judėjimą E, kad viena diena savaitėje būtų skelbiama diena be mėsos. Todėl aš norėčiau pritarti tam, apie ką seras Polas Makartnis jau kurį laiką kalba. Mes turėtume vieną dieną per savaitę nevalgyti mėsos. Taigi šiandien 20 milijardų galvijų ir vištų yra auginama e, maistui. Tai yra didžiuliai skaičiai. 2006 metais E, ūkiuose buvo pagaminta 250 tūkstančių milijonų tonų mėsos, kur kas daugiau negu dešimtajame dešimtmetyje. Bet prisiminkime, kad mūsų tėvai ir seneliai buvo stiprus ir sveiki žmonės. Todėl nebūtų dabar protinga sakyti, kad mėsos proteinai yra reikalingi tam, kad žmogaus sveikata būtų gera. Tiesą sakant, kai aš susidūriau su tuo teiginiu, aš e, priminiau, kad egzistuoja du ekspertai, kurie e, labai puikiai demonstruoja e, augalų vertę. Turiu galvoje dramblius ir arklius. Jie maitinasi tik augaliniais produktais ir yra labai sveiki. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad labai daug e, humanitarų istorijoje skirdavo didelį dėmesį vegetariškai mytybai. Pateiksiu keletą citatų. Albertas Einšteinas pasakė, niekas žmogaus sveikatai nėra naudingiau, kaip e, gyvybės išsaugojimas pasaulyje ir pereimas prie vegetarinės mytybos. Tai dabar yra patvirtina moksliniais tyrimais, kurie buvo paskelbti Lansede ir aš manau, kad jūs apie tai išgirsite daugiau. Levas Tolstojus sakė, kad jeigu žmogus nori teisingai gyventi, jis pirmiausia turi susilaikyti nuo gyvulinio maisto. O seras Polas Makartinis, kuris pats kur kas daugiau pasakys, yra pareiškęs, kad veget atsižvelgia į daugelį problemų e, vienu šūvių. Turiu, e, e, jis sprendžia skurdo, e, maisto stokos ir klimato kaitos problemas. Norėčiau pasakyti, kad kovojant su klimato kaita, mėsos vartojimo sumažėjimas yra labai naudinga priemonė, prie kurios visi galime prisidėti ir tokiu būdu ateities kartos mažiau kenties nuo klimato kaitos poveikio. Baigdamas dar norėčiau pasakyti štai ką. Jeigu mes ir toliau eisime tuo keliu, kuriuo einame dabar ir dirbsime taip, kaip dirbame dabar, klimato kaitos poveikis, mano nuomonė, aš rugsėjo 27 kalbėjau e, šimtui valstybių vadovų jungtinėse tautose, dėl to gali sugriūti gyvenimą socialiniu, ekonominiu ir politiniu požiūriu daugelie pasaulio dalių. Aš pats manau, kad maždaug 12 valstybių gali žlugti dėl klimato kaitos. Jeigu taip atsitiktų, tai turės poveikio visuomenės kiekvienam gyvenimo žingsniui. Jeigu taip atsitiks, išauks nelegalių vaistų, ginklų grėsmė, terorizmo, nelegalių migrantų grėsmė. Todėl mes visi turime suprasti, kad esame erdvėlaivio žemė gyventojai. Ir jeigu mes norime apsaugoti planetą e, nuo temperatūros didėjimo, mes turime stabilizuoti temperatūros kilimą dviem laipsniais ar dar mažiau. Ir reikia pasinaudoti visomis priemonėmis, kad sumažintume šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Aš noriu Jums pasakyti dar kartą, kad mėsos suvartojimo e, sumažinimas būtų labai veiksmingas būdas to siekti. Ačiū. you, uh, Regenda, very much indeed. Ačiū labai už visą jūsų veiklą. Aš minėjau, kad kad uh, ponas Pahauri yra legenda, o Polas Makartnis yra daugiau nei legenda. Jis nutraukė savo e, turnė po Europą, nes vakaris lankėsi Hamburgį ir šiandien grįžta į Berliną tam, kad atvyktų pas mus. Ir norėčiau jam ne tik už tai padėkoti, kad pas mus atvyko, tačiau už, taip pat už tai, kad skiria tiek daug savo laiko ir pastangų reikalui, kuriuo taip stipriai tiki. Iš tikrųjų, mes kiekvienas galime įnešti savo asmeninį indėlį į CO2 ir klimato kaitos mažinimą valgydami mažiau mėsos. Polas buvo vienintelis autorius populiarios pasaulio, pasaulyje dainos Jestidai vakar šiandien jis kalba apie rytojų, apie jūsų rytojų ir jūsų vaikų rytojų. Taigi, Polai Makartinė, jums žodis. Thank you. Um, thank you for having me here. Ačiū labai, kad mane pakvietėte. Aš kalbu pristatydamas kampaniją, kurią mes pradėjome Junktinėje karalystėje, vadinasi Meat Free Monday, pirmadienis be mėsos. Kaip aš pradėjau dalyvauti šioje kampanijoje, po to, kai perskaičiau vieną pranešimą apie Junktinių tautų ataskaitą 2006 metais išleistą, e, kurioje kalbama apie E, gyvulininkystės keliamą šešėlį. E, ir iš tikrųjų aš nemanau, kad tą ataskaitą parašė vegetarai. Veikiausiai šios ataskaitos autoriai e, patys valgo mėsą. Po to aš pradėjau rašyti laiškus vyriausybių vadovams ir juose e, pabrėžiau, kad e, net ir būdamas vegetaras laikausi tokių idėjų, tačiau mano idėjoms pritarė taip pat ir atitinkami jungtinių tautų pareigūnai. Po to laiko buvo išleista ir publikuota daug įvairių ataskaitų, pranešimų New York Times, London Times, kitose žiniasklaidos priemonėse tą pačią temą. Todėl aš manau, kad iš tikrųjų reikia netidėliotinai imtis veiksmų šioje srityje. Kodėl? Kaip e, daktaras Pačiaurė minėjo, gyvulinkystė yra pagaminama daugiau šiltnamio efekto dujų nei transporto sektoriuje, automobilių, traukinių, lėktuvų. Ir remiantis minėtais skaičiais, iš tikrųjų mes matome, kad gyvulinkystėje šiltnamio efekto dujų pagaminama daugiau, dėl to yra kertami miškai teigiama, kad kiekvieną minutę pasaulyje e, miškų plotai sumažėja, sumažėjantis miškų plotas yra lygų šešių futbolo aikščių dydžiui. Taip pat e, vienam hamburgeriu pagaminti e, reikia tiek vandens, kiek mes sunaudojame keturias valandas stovėdami po dušu. Tie faktai iš tikrųjų labai įdomus. Ir aš džiaugčiausi, jeigu tai nebūtų tiesa ir mes galėtume toliau tęsti savo gyvenimo būdą, nekreipdami dėmesio į šios dalykus. Tačiau iš tikrųjų tai yra tiesa ir todėl aš šiandien atvykau pas jūs apie tai kalbėti. Gyvulinkystė e, sunaudoja 8 procentus viso pasaulio sunaudojamo vandens taip pat prisideda prie vandens užterštumo dėl trašų, pesticidų, įvairių antibiotikų, kitokių cheminių priemonių, kurios naudojamos pagaminti pašarams. Ir e, gyvuliniai pašarai, e, jų transportavimas e, taip pat smarkiai prisideda prie CO2 išlakų didinimo. 90 procentų sojos užauginamos pasaulyje sunaudojama gyvūnų pašarams, o tai reiškia, kad 40 e, kalorijų iškastinio kūro yra sunaudojama vienai kalorijai mėsos pagaminti. Grįžkime prie CO2 emisijų iš gyvulininkystės. Visi žinome, kaip veikia karvės krandis. ir atrajodamos karvės gamina metaną. Metano molekulės turi e, 21 kartą didesnė įtaka klimato atšilimui nei CO2 ir atmosferoje jos išlieka daugiau nei 20 metų. Ir šios faktus 2002 metais paskelbė mokslininkai. Taip pat gyvulinkystės sektorio azoto e, oksido labai daug pagaminama ir e, jo įtaka klimato kaitai yra 310 kartų didesnė nei CO2 ir jis taip pat žymiai ilgiau išlieka atmosferoje. Taigi žmonės turėtų pagalvoti, ką jie galėtų padaryti, kad pakeistų dabartinę situaciją. Ir mūsų kampanija yra e, siūlo visiems kartą per savaitę nevalgyti mėsos. Mes siūlome to nedaryti pirmadieniais, tačiau būtų galima pasirinkti bet kurią savaitės dieną. Ir Man ši idėja patraukli dėl to, kad iš tikrųjų lengva ją įgyvendinti. Nes jeigu žmonėms pasiūlytume tapti vegetarais, tai daugumai žmonių būtų sunku jais tapti ir reiktų daug pastangų įdėti. Tačiau žmonėms vieną dieną per savaitę susilaikyti nuo mėsos nebūtų labai sudėtinga, nes daugelis žmonių e, daugiau suvalgo per savaitgalį, po to pirmadienį, pažiūrėjau, turi eiti į sporto salę tam, kad atsikratytų nereikalingų kilogramų, tai susilaikyti nuo mėsos būtų paprasčiau. E, galima prisiminti, pavyzdžiui, hybridinių automobilių pavyzdį. E, anksčiau jos buvo siūlomos ir nesus, nesusilaukė tokio didelio populiarumo, tačiau jos dabar yra pakankamai populiarius. Vieną dieną susilaikydami nuo mėsos mes sutaupytume tiek CO2, kiek sukelia mašina išmeta atmosferą nu, nuvažiuodama tūkstantį mylių. E, ir e, Gentas pasiūlė pakankamai e, gerą iniciatyvą, kuomet valstybės tarnautojai dabar kartą per savaitę nevalgo mėsos Švedijoje yra siūlomas taip pat atitinkamos iniciatyvos e, kuomet vartotojams teikiama informacija parodo, kiek jūsų vartojamas produktas išmeta į aplinką CO2. Kitas pavyzdys yra Brazilija, kuri eksportuoja daug mėsos, taip pat yra įvedusi vieną dieną be mėsos per savaitę Junktinėje karalystėje mokyklose. Pradedama ši kampanija plėtoti. Ir mokyklų vadovai, su kuriais kalbėjausi, man minėjo, kad tėvai yra šiek tiek susirūpinę, kad visa ši kampanija yra šiek tiek politizuota, gali turėti neigiamos įtakos vaikams, tačiau vaikams tai patinka, nes Kartais mes manome, kad vaikai yra maži ir nesuvokia dar pakankamai to, kas vyksta aplinkų juos, tačiau jiems rūpi jų ateitis ir jiems rūpi planetos ateitis. Taigi vaikai dalyvaujantis šiuose programuose tą puikiai suvokia ir jiems ši idėja patinka. O mes vaikai, aišku, linkime savo vaikams tik tai gero ir siekiame to įvairiais įmanomais būdais. Todėl mes prisimdami savo atsakomybę už vaikų ateitį e, turime pritarti šiai idėjai. Daktaras Pačiauri minėjo, kitas svarbus aspektas yra e, sveikata. Vėžio tyrimų duomenys parodė, kad reikia mažinti mėsos vartojimą, siekiant e, sumažinti susirgymo vėžių atvejais. Ką Europos parlamentas galėtų nuveikti? Aš siūlyčiau, kad e, Europos parlamentas galėtų paraginti, stengti žmonės raginti vartoti mažiau mėsos. Ir tikrai neetiška būtų nekreipti dėmesio į šios klausimus, nes šis klausimas jau nėra vien asmeninio pasirinkimo klausimas, nes gali turėti įtakos ir turės įtakos visai planetai kuomet anksčiau kildavo krizės, parlamento nariai stengdavosi jas spręsti. Taigi ir šią krizę galime išspręsti. Prisiminkime prieš daugelį metų Londone arba Los Andželė, kuomet aš buvau vaikas, laikrašiai kiekvieną žiemą spausindavo nuotraukas su rūkstančiais kaminais iš namų ir atrodo, kad niekas į tai per daug nekreipdavo dėmesio, nors per metro atstumą nebuvo galima dėl dūmų nieko matyti. Ir kai buvo suprastas tų rūkstančių kaminų poveikis sveikatai, buvo pradėta dėkti atitinkamas priemonės ir dabar Londonas yra švarus miestas. Arba, pavyzdžiui, draudimas rūkyti viešose vietose. Aš užaugau namuose e, kurioje visi beveik šeimos nariai rūkydavo. Ir mano būtėvai rūkė, mama mirė nuo vėžio. Ir e, aš taip pat rūkiau pakankamai ilgą laiką ir niekas manęs nešvietė dėl rūkimo žalos. Tačiau kuomet medikai pradėjo sėti rūkimą su įvairiomis lygomis, kai buvo pradėta kalbėti apie pasyvų rūkimą, mes pradėjome imtis veiksmų, vyriausybės ėmė imtis veiksmų ir dabar mes visi sutinkame su tuo, kad e, draudžiama rūkyti šioje salėje ir kas nori rūkyti turėti į lauką ir tai buvo didžiulis pasikeitimas. Nepopuliarus sprendimas, tačiau planetos ateities labui reikėjo jį priimti. Todėl aš manau, kad vyriausybės ir parlamentai privalo raginti, informuoti, padėti gyventojams e, ir e, paraginti juos atsisakyti vieną dieną per savaitę nuo mėsos vartojimo. Taip pat mes galėtume padėti ir ūkininkams, nes e, ūkininkai visą laiką teigia, kad jeigu sumažės gyvulinkystės gamybos apimtis, tai neigiamai atsilieps ūkininkams, tačiau vyriausybės turi padėti ūkininkams prisitaikyti, pradėti dėkti naujus e, darbo metodus ir e, visą laiką taip e, vykdavo ir anksčiau, mums reikia keistis ir dabar gyvybiškai pribrenda būtinybė keistis, mes turime paaiškinti, ūkininkams, e, kuo jie gali pakeisti gyvulininkystę ir kaip gali užsitikrinti e, tas pačias gamybos apimtis, tačiau reikia viską daryti remiantis kitais, kitokiais metodais. Aš pats gyvenu ekologinėme ūkyje ir prieš e, kelis metus, kuomet mes pradėjome tokį ūkininkavimą, kaimynai sakė, kad iš to nieko nebus, tačiau dabar jų nuomonė keičiasi, nes už biologinį, ekologinį maistą dabar galima gauti tikrai neblogą kainą ir situacija keičiasi ir tai yra pagrindinis receptas. Todėl aš manau, kad e, pirmasis žingsnis galėtų būti tas. E, susilaikymas nuo mėsos vieną dieną per savaitę, po to galėtų sekti kiti žingsniai. Iš tikrųjų, ši idėja nėra nauja. Anksčiau prezidentas Trumanas 47 metais savo pirmoje kreipimėsi per televiziją į Amerikos tautą kalbėjo apie krizę Europoje ir apie tai, kaip JAV e, gyventojai turės padėti atstatyti Europą po karo. Kalbėjo apie būtinybę teikti maisto pagalbą. Jis siūlė 47 metais, kad amerikiečiai antradienį nevalgytų mėsos ir be to dar jis pasiūlė ketvirtadieniais nevalgyti vištienos ir kiaušinių. Ir iš tikrųjų amerikiečiai taip elgesi siūsdami tą maistą į Europą. Ir istorijoje galima rasti daugiau tokių pavyzdžių. Pažvelkime į skurdo situaciją pasaulyje, kuomet pasaulyje gyvena 1,4 milijardo žmonių visiškame skurde. Šis klausimas socialinė prasme tampa labai svarbus ir ką, kaip mes galime pakeisti tą situaciją, galime pakeisti ją mažiau suvartodami mėsos. Aš kalbėjausi su Algoru šiuo klausimu, jis yra garsus savo pozicijomis dėl klimato atšilimo ir e, aš paprašiau jo e, leisti man jo vardu perskaityti tam tikrą pranešimą ir jisai tą padarė. Jis teigia, kad e, klimato kaitai didelį įtaką daro didėjantis mėsos suvartojimas, ypatingai kuomet gyvulininkystė yra vystoma ne ekologiniuose ūkiuose, tai pažeidžia e, natūralią e, sinergiją tarp e, augalų ir gyvulių, taip pat didina vandens suvartojimą ir didina toksinių atliekų uh, pasaulyje apimtis, nes e, negalima visko sunaudoti kaip trašų. Aš esu vegetaras ir taip pat pripažįstu, nors aš nesu vegetaras, sako Alas Gorasas, pripažįstu medikų išvadas dėl to, kad uh, e, rudonos mėsos suvartojimas sukelia širdies arterijų lygas ir didina vėžio tikimybę. Todėl uh, pirmadienis be mėsos uh, yra sudėtinė visapimančios strategijos dalis, kuri padės sumažinti klimato atšilimą ir taršą ir pagerins žmonijos sveikatos būklę. Apibendrindamas, raginu jūs kiekvieną įnešti savo indėlį, savo žmonių, jų vaikų labui ir planetos labui, planetos, kurią vaikai paveldės. Pirmadieniais nevalgykite mėsos. Ačiū. You, Paul, Labai ačiū, Polai. Ar pritarėte, ar nepritarėte? Mūsų šiandieninis ketinimas buvo atkreipti dėmesį į gyvulinkystės mėsos vartojimo um, poveikį sveikatai ir aplinkai. Saros Polas, Radženda ir aš pasirašėme bendrą pareiškimą, kurį labai greitai Jums paskaitysiu. Dėkojame Europos parlamentui, kad surinktas šis klausimas. Mes žinome, kad Lisabonos įsigaliojimas, Lisabonos sutarties įsigaliojimas, jie įsigaliojus, Europos parlamentas įgauna naujų atsakomybių skatinti priemonės, kurios susijusios su regioninėmis arba pasaulinėmis aplinkos problemomis, ypač su kova dėl klim, prieš klimato kaitą. Mes pritarėm, manome, kad parlamento nariai turėtų parodyti pavyzdį, valgydami mažiau mėsos. Į vyriausybės ir visus atstovus Kopenhagoje mes kreipiamės, norėdami paraginti juos pakoreguoti žemės ūkio, e, viešo sveikatos politiką, pakoreguoti taip, kad būtų reaguojama į klimato kaitą. Kviečiame savivaldybės Europoje ir pasaulyje e, patvirtinti tokį vienos dienos be mėsos principą. Kviečiamės į visus, kreipiamės visus žmonės, raginame juos vieną dieną ne, per savaitę nevalgyti mėsos, kaip veiksmingiausia būda kovojant su pasul, na, klimato atšilimu. Kolegos, draugais, šiandien mes pasirūpiname, kad pusė parlamente pateikiamų patiekalų būtų be mėsos. Pradžiai. Todėl norėčiau padėkoti, kad dalyvavote šiame posėdėje, žiūrėjote renginį per televiziją, visi kalbėjusiai ir visi darbuotojai, taip pat ir tiekimo darbuotojai, ypač pas, paskutiniai du kalbėtojai, daktaras Pačiūri, daktarui Pačiūriu ir serui Paului Makartiniui. Labai ačiū.